Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt fünf Minuten nach neun, also schon fünf Minuten über der Zeit. Und dann fangen wir an. Gerbėjau. Kolegos, prašau susėsti tam, kad galėtume pradėti posėdį. Pradėsime nuo dešimto darbo tvarkės klausimo, tai yra nuo finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Mes rengiame nuomonę, nes pranešimą rengia atsakingas ekonominių reikalų komitetas. Aš manau, kad šis dokumentas e, vienaip ir kitaip e, gali ženkliai paveikti mūsų prekybos santykius. Įvairiuose prekybos susitarimuose yra straipsnių skirtų kovai su korupcija ir finansų, finansiniai apsaugai. kolega parengė dokumentą ir aš manau, kad mes iš esmės galėtume sutarti, kad galima liberalizuoti finansų paslaugas, bet ir kartu reikėtų taip pat e, tinkamai formuluoti finansinė paslaugoms skirtas paslaugas. Buvo atliktas tyrimas šiuo klausimu ir aš manau, kad iš esmės mūsų šis dokumentas visiškai atitinka mums patikėtą kom kompetenciją. Mūsų pranešėjas yra ponas Morel ir aš iš karto norėčiau suteikti jam žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir labas rytas visiems kolegoms. Jūs jau paminėjote, kad jau kuris laikas Europos parlamentas rūpinasi mokesčių vengimu Iškilo keli klausimai, keli skandalai, kurie da, iš tikrųjų bus, šokiravo mūsų piliečius ir dabar mes visi siekiame didesnio skaidrumo. Ir jūs galite pastebėti, kad pasaulyje bandoma kovoti su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Ir tai veikia be abejo mūsų priekybos santykius. Ir būtent šiandien mes ir kalbame apie labai konkrečius uh, dalykus paslaugų, ypač finansinių paslaugų e, sektorius e, yra labai svarbus ir direktyva dėl kovos su pinigų plovimu ir kova su korupcija numato tam tikras priemonės, kontrolės priemonės, tam tikras sankcijas. Uh, E, kurios gali būti skirtos toms įmonėms ir įmonių savininkams, kurie dalyvauja šioje veikloje. Ir yra visiškai normalu, kad mūsų tarptautinės priekybos komitetas e, patekė savo pasiūlymus dėl priekybos e, aspektų, kurie yra susijęs su kova su pinigų pravimu. Aš noriu išsakyti dvi pagrindinės mintis Pirmiausia, jei mes turėtume užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir turime reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų, ypač kai daromas yra tarp uh, laisvosios priekybos susitarimų. Mes uh, su ponu Štiglėts neseniai kalbėjome vienuose klausimuose ir jisai sakė, kad mes privalome uh, laisvosios priekybos susitarimuose numatyti privalomą straipsnį kovai su korupcija mokesčių vengimu. Dar vienas svarbus dalykas, mes žinome, kad mūsų uh, žmonės labai nepatikliai vertina tai, kas vyksta finansų sektoriuje, kuris labai sparčiai keičiasi. Ir aš manau, kad mes turime tur, tikrai daug dėmesio skirti investicijų uh, nuostatoms ir nuostatoms skirtoms finansinėms paslaugoms. Būtent ši, šioms temoms reikia skirti ypatingą dėmesį, kai deramas yra dėl laisvosios prekybos susitarimų. Ir tai reikia labai aiškiai apibriežti, kokios, kokias finansinės paslaugas galima liberalizuoti. Ir aš manau, kad tai tikrai padės mums užkirsti kelią tam, kad kas nors bandytų išnaudoti turimą sistemą. Be abejo, kai kovojame su o, mokesčių vengimu, reikia užkirsti tam tikrą kelią mokesčių optimizavimo strategijoms ir būtent čia mums ir gali pasitarnauti laisvosios prigybos susitarimai. Dėkoju. Merci beaucoup. O nun... Dėkoju. Dabar norėčiau kreiptis į šešėlinius pranešėjus. Pane Šoiceve, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės mes sveikiname komisijos pateiktą pasiūlymą, kuris yra skirtas tam, kad galima būtų sukurti kovos su neteistais pinigų srautais sistemą. Terorizmo finansavimas, mokesčių vengimas, pinigų plovimas yra labai aktualios temas ir jas reikėtų spręsti ne tik ES lygmenių, bet ir viso pasaulio lygių. Ir priekyba gali būti svarbi kovos su šiais reiškiniais priemonė. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad šį pasiūlymą ketinama dabar praplėsti, traukiant į klausimus susijusius su priekyba. Uh, Ir dabar kelios pastabos. Aš manau, kad mūsų komitetas turėtų pasiūlyti konkrečius sprendimus, kaip galima būtų užkirsti kelią neteisėtiems pinigų srautams. Turime daryti viską, kad e, iki minimumo sumažintume riziką, e, kad pinigai gali būti plaunami ir tam turime kurti labai sąžiningą, prie, e, labai, gerai, labai aiškiai reglamentuojamą priekybą. Reikėtų taip pat įsigilinti į tos klausimus, kiek mūsų prekybos susitarimai e, iš tikrųjų e, palengvina žmonėms naudoti įvairias pinigų plovimo strategijas. Priekyba finansinėmis paslaugomis yra e, pakankamai nauja sritis ir čia yra dar daug spragų. Ir priekyba paslaugomis suteikia mums daugybę naujų galimybių ir jie gali padėti mums pasiekti mūsų ilgalaikių tikslų daugiašalės prekybos srityje. Dėl pinigų plovimo ir mokesčių vengimo mes prarandame didžiulės e, sumas, kurias e, ir e, tas sumas galėtume skirti besivystančiams šalims. Ir mūsų priekybos susitarimai ir asociacijos susitarimai yra uh, priemonė, kuri gali padėti mums kartu su mūsų šalimis partnerėmis siekti bendrų tikslų. Turėtume skatinti mūsų prekybos partnerius laikytis tam tikrų standartų, tačiau nemanau, kad mums būtų naudinga tiesiog nutraukti prekybą su tais partneriais, kai jie nesilaiko šių standartų. Pavyzdžiui, šiuo metu besivystančioms šalims kovojant su mokesčių vengimu, susidurime su didelėmis problemomis, dėl to, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp galiojančių normų ir to, kaip jos yra taikomos. Mes turime daryti viską, kad reikalautume, kad standartų vis dėlto būtų laikomasi. Ir mano frakcija pateiks pakeitimų, kuriuose bus užsakytos ką, ką tik mano išdėstytos mintis. Dėkoju. Dėkoju, Ska Keller. Dėkoju ir aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui. Mes manome, kad siūlomas nuomonės projektas yra žingsnis teisinga linkme, jis mums tinka. Gal galima būtų sugriežtinti kai kurias nuostatas, dėl to, kad mes manome, kad finansinis užšiavimas nėra da, da, reiškinys, kuris, kenki, kuris yra susijęs vien su priekyba, bet tai yra dalykai, kurie yra susiję su mūsų priekybos susitarimais, ypač su nuostatomis, kurios taikomos yra finansinėms paslaugoms, priekybai paslaugoms. Ir čia reikėtų neapsiriboti raginimais laikytis geriausios praktikos. Galima būtų, pavyzdžiui, įvesti reikalavimą sukurti nuosavybės registrus, ir e, raginti derinti e, tarptautinėms korporacijoms taikomų, e, taikomų mokesčių tarifus. Taigi mes iš esmės pritarėme dokumentų, bet manome, kad jį galima būtų dar labiau sugriežtinti. Nemanau iš tikrųjų, kad mūsų nuomonės labai skiriasi, nes pranešėjas kalba apie priekybą, bet mes tiesiog norėtume pabrėžti, kad reikia kalbėti daugiau gal apie mūsų priekybos susitarimus. Dėkoju. David Martin. Taip labai trumpai, ponė Pirinkė, aš norėčiau pritarti šiam dokumentui. Globalizacija šiuo metu e, priešinamasi didelė dalimi dėl to, kad žmonės baiminasi, kad jie nebekontroliuoja kai kurių sričių, kai kurių dalykų, e, jų vyriausybės jų nekontroliuoja. Ir mokesčių vengimas, e, pinigų perkelimas iš vienos šalies į kitą, tai yra dalykai, kurie tikrai neramina mūsų piliečius, ypač dabar, kai mes žinome, kad dažnai tie pinigai naudojami yra terorizmui finansuoti. Aš manau, kad pasiektas yra gan geras kompromisas pakeitimuose. Mano frakcija pritarė Ska Keller pakeit, siūlytiems pakeitimams. Ir pranešėjas galiausiai, išvelgdamas iš juos pakeitimus, turės surasti tinkamą pusiausvyrą tarp uh, to, ko mes siekiame ir ką realiai galima pakeisti. Bet labai trumpai norėčiau pasakyti, kad šis dokumentas yra žingsnis teisinga linkme. Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti žodį Polin Weinziller, Teisingumo generalinio direktorato atstovai. atstovai. Madam Karumba. Ar panio Korumba kalbės? Ačiū, ponė pirmininkė. Nelabai galėčiau pakomentuoti šio dokumento, nes mano kolegija priekybos, iš priekybos direktorato galėtų ko gero tai padaryti geriau nei aš, o aš galiu tik tai pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad jūs teigiamai lai, e, vertinate komisijos pasiūlymą dėl kovos su pinigų plovimu. nuomonėje kalbama apie, apie trečiųjų šalių sąrašą. Ir be abejo, mes šią mintį išnagrinėsime, pabandysime išsiaiškinti, ką jūs turite galvoje, išnagrinėsime šį pasiūlymą. Ir jums leidus, aš norėčiau perduoti žodį kolegiai iš prekybos direktorato. Labas rytas. Dėkoju už pasisakymus, už šią, už šį nuomonės projektą. Mes jau keitėmės nuomenėmis anksčiau šią temą, džiaugiamės čia patiktais pasiūlymais. Taip pat džiaugiamės tuo, jog yra pripažįstama, kad ši problema yra labai svarbi. Mes savo komitete priekyba visiems taip pat apie tai konkrečiai kalbame. Kalbame apie kovą su korupcija, su pinigų plovimu šie du dalykai yra labai glaudžiai susiję. Dar mes svarstome šiuo metu, kaip sugriežtinti nuostatas, kurias galėtume įtraukti priekybos susitarimus šioje srityje. Visų pirma, kalbu apie tokias sritis, kur yra daug sąsajų su korupcija, pinigų plovimu ar mokesčių vengimu. Pavyzdžiui, jau buvo minėtas tikrosios nusavybės klausimas ir skaidrumas šioje srityje. Dar norėtume pabrėžti vieną dalyką. Svarbu nepamiršti, kai kalbame apie finansinės paslaugas, kad mūsų prekybos susitarimai paprastai neapima įsipareigojimų, pagal kuriuos liberalizuojamos tarpvalstybinės finansinės paslaugos. Ir tyrimas, kurį užsakė ir šis parlamento komitetas, nenustato labai aiškaus ryšio tarp priekybos sustarimų ir e, liberalizavimo ir ar tai skatina neteisėtus pinigų srautus. Taip pat yra atliekamas tyrimas dėl tarpvalstybinio pinigų, sraut, pinigų, finansinių paslaugų liberalizavimo. Dar norime pabrėžti vieną dalyką, kuris čia yra iškeltas. Tai yra klausimas, ar geros valdysenos reikalavimai dėl pinigų plovimo turi būti privalomi? Ar turėtų būti tai siejama su priekybos lengvatų e, panaikinimu? Čia reikėtų e, žiūrėti į bendradarbiaujantį pobūdį santykių, ypač su besivystančiomis šalimis, ir gerinti tų besivystančių šalių praktiką ir jų teisinės sistemas, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu. Dėl to mes pasisakome už bendradarbiaujantį požiūrį E, priekybos susidarimuose. Taip pat matome didžiulį stiprų ryšį e, su techninės pagalbos teikimu. Mes jau turime nemažai priemonių, kuriamis galime stiprinti kovą su pinigų e, plovimu, stiprinti atitinkamus teisės aktus, griežtinti juos iš Teisingumo generalinio direktorato kolegė taip pat tai minėjo, ypač pastaraisiais metais mes dirbome siekdami sustiprinti tuos mechanizmus, tai yra identifikuoti didelės rizikos šalis ir tai sieti su potencialiomis sankcijomis. Mes manome, kad tie mechanizmai, įskaitant bendradarbiavimą tarptautinėse forumuose, pavyzdžiui, finansinių veiksmų darbo grupėje, tai yra tinkamos priemonės, tinkamas kelias kovojant su pinigų plovimu. Šiuo metu mes labai ateičiai svarstame, kaip galėtume sugriežtinti tinkamos valdysenos nuostatas, kurios jau yra įtrauktos į dabartinius priekybos susitarimus. Reikėtų dar kartą tai peržiūrėti, atsižvelgiant į pastarąjį darbą, kuris vyko ABPO lygių ir kitose tarptautinėse organizacijose. ir tokiu būdu modernizuoti turimas priemonės, sustiprinti darbą tiek ES lygių, tiek tarptautinių lygių. Mes atsižvelgsime į tas pastabas ir tikiuosi, kad ateinais metais taip pat nemažai diskutuosime apie tai, kaip gerinti valdyseną prekybos susitarimuose. Ačiū. Nėra jokių abejonių, kad mes turime imtis veiksmų. Dėl viešosios nuomonės, tai yra, kad finansinė sistema jau nebėra kontroliuojama. Ir antras dalykas, apie 40 milijardų uh, pajamų iš mokesčių vien Afrikoje yra prarandama. Taip pat turime galvoti ir apie pajėgumų didinimą, stiprinimą, tai vienas iš svarbiausių dalykų. Bet svarbu ir nustatyti labai aiškę kontrolės sistemą, kad tie 40 milijardų eurų galėtų įplaukti į, vals, į Afrikos valstybių biudžetus. Vėl žodį sutiksiu mūsų pranešėjai, prašau. Labai trumpai, nes pirminkė, aš visiškai pritariu tam, ką jūs tik pasakėte. Taip pat, ką pasakė komisija, aš pritariu nuostatai dėl geros valdysenos, bet tai turėtų būti privaloma nuostata. Tai yra priežastis, dėl kurios mes būtent akcentuojame e, sąlygas nustatytas e, e, mokestiniam sistemom. Turime galvoti apie modernius priekybos susitarimus. Aš puikiai suprantu, kad Kolegos e, labai atidžiai stebi rengimą šio teksto, kad tas tekstas būtų kuo geriau parengtas. Mes, žinoma, aptarinėsime dar ir pakeitimus, kurių pateikta. Bet norėčiau priminti diskusijas, kurie vyko ir kitose komitetuose. Jūs paminėjote registro klausimą, aš siūlau dar toliau eiti. Manau, kad reikia automatiško privalomo keitimosi nuomonę keitimos informacija tarp valstybių narių, kai, kai tai yra susijęs su pinigų plovimu. Čia tik formato klausimas, reikia sutarti dėl to, kaip tai daryti. Taip pat šešėliniai uh, pranešėjai man daug padeda ir aš manau, kad mes prengsime gana gerą tekstą uh, kovai su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Dabar norėčiau priminti kad mūsų darbo atvarkė šiandien yra labai apkrauta, daug turim reikalų. Galutinė data pakeitinams yra rytoj, tai yra 30 lapkričio 12 valanda vidurdienis. Ir kadangi laiko turime labai nedaug, tai mes nu, nutarėme dirbti anglų kalbą, netgi jei mūsų pranešėjas yra prancūzą kalbis, bet čia iš, išimtinis toks atvejs. Galbūt kažkokiu metu mes visi dirbsime vien prancūzų kalba. Dar kartą primenu, rytoj 12 val. paskutinis terminas pateikti pakeitimams. Eikime toliau prie 11 darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES ir Korejos Respublikos laisvosios priekybos susitarimo įgyvendinimas. Čia kalbame apie Pietų Koreją. Šių metų Liepos 1 pradėjo galioti susitarimas penkerių metų laikotarpiui jau, jau galiojo penkerius metus tas susitarimas. Italija, reiškia, preliminariai galiojo tas susitarimas ir Italija buvo paskutinė, kuri pasirašė. Kaip minėjau, tai yra penkeri metai ir tas susitarimas apima svarbiausias sritis. Dabar atėjo laikas uh, panalizuoti tai, pasižiūrėti, kokie buvo pozityvūs dalykai, kokių iškilo iššūkių, kokių yra trūkumų ar spragų. Bet ir aišku, kad situacija susijusi su eksportu reikšmingai pagerėjo ES pusiai, bet iš kitos pusės mes girdim apie tvarumo skyrių ir su tuo susijusias problemas. Tam, kad galėtume tęsti darbą, Mes pasiuntėme mūsų delegaciją į Pietų Koreją šių metų pirmą pusmetį. Taip pat mes turime pranešėją, kuris taip pat atliko įgyvendinimo vertinimo darbą. Man labai malonu, kad su ponu Seinfeldu Mes puikiai padirbėjome ir šiandien pranešėjas pristatys savo darbą, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū už įžanginę kalbą, kurią jūs apibendrinote. tą trumpą laikotarpį, bet gana veiksmingą laikotarpį, per kurį buvo įgyvendintas susitarimas. Pagal susitarimą mes tengiamės pasižiūrėti, kai buvo gyventas laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Korejos Respublikos, norėdami patikrinti, ar susitarimo nuostatos yra tinkamai gyvendinamos praktikoje. Taip pat norime vertinti, ar susidarimo tikslai yra siekiami, ar jie yra pasiekiami. Žinoma, situacija nėra tobula ir nieko negalima pasiekti visų šimtų procentų, bet panašu, kad susitarimas yra įgyvendinamas pozityviai, tinkamai. Susidarimo rezultatai, ypač iš mūsų pusės, yra ganėtinai apčiopiami, praktiški, ir tai atitinka mūsų lūkesčius. Todėl, kalbant apskritai, mes džiaugiamės šiuo susitarimu ir vertiname jį pozityviai. Prieš pateikdama savo pranešimo projektą dėl šio susitarimo, mes atlikome labai išsame analizę vertiname argumentus, statistinius duomenis ir visą kitą turimą informaciją. Norėdami vertinti, koks yra formalus, formalaus susitarimo įgyvendinimo e, statusas, kokia, kokia yra padėtis ir kokie yra konkretus apčiopiami rezultatai. Žiūrėjome ir į kitas sritis bandėme vertinti ir subjektyviai. Turėjome dvišalių susitikimų su naudos gavėjų atstovais iš abiejų pusių. Ir kaip pirmininkas minėjo, ne tik Briuselė, bet ir Seulė vyko susitikimai Mes vykome į Koreją, bet taip pat pernai gruodį Briuselyje vyko keli praktiniai seminarai, į kuriuos mes pakvietėme nemažai žmonių, valdžios atstovų, privataus sektoriaus atstovų ir nevyriausybinio organizacijų narių. Visos šios veiklos rezultatas yra tai, kad mes dabar labai aiškiai žinome, kokie yra apčiuopiami ar mažiau apčiuopiami šio susitarimo rezultatai. Ir skirtingi naudos gavėjai su mumis kalbėjosi, pateikė mums informaciją. Pirmoje savo pranešimo dalyje aš miniu nemažai duomenų. Tai darau gana glaustai, nes yra apribojimų dėl pranešimo apimties, bet iš tos mano pranešimo dalies jūs galite sužinoti, kokie yra sustarimo ekonominiai rezultatai Tai yra tai, ką mes įvertiname, ką mes nustatėme. Antroje dalyje aš išvardėjau nemažai klausimų, problemų, kurios dar egzistuoja. Pavyzdžiui, netarifinės kliūtis, sanitarinės, fitosanitarinės kliūtis, intelektinės nusavybės teisės, Taip pat tie skirtumai, kaip yra interpretuojamas vertinamas susitarimas iš abiejų pusių. Kalbant apie trūkumus, galbūt juos reikėtų, tai, juos reikėtų, apie tai reikėtų kalbėti taikant ne konkrečiai sustarimui, bet mūsų tarpusavio santykiams, abiejų šalių santykiams. Čia reikėtų nuveikti daugiau, ypač mažų ir vidutinių įmonių srityje tos įmonės galėtų labiau pasinaudoti šio susitarimu. Bet tai yra taip pat susiję ir su kultūriniais skirtumais tarp dviejų susitarimo šalių. Bet aš tikiuosi, kad valstybės, nevyriausybinės organizacijos galės labiau skatinti tą susitarimą ir jį propaguoti tarp mažų ir vidutinių įmonių, kad šios galėtų juo labiau pasinaudoti. Pranešimas nėra labai ilgas. Dėl įvairių priežasčių, nes aš norėjau viską išdėstyti glaustai ir aiškiai. Taip pat egzistuoja ir apribojimai tokio pobūdžio pranešimams. Aš tikiuosi, kad jūs perskaitėte šį pranešimą ir aš mielai su jumis padiskutuosiu apie jį plačiau. Prireikus ir pakoreguosiu tą pranešimą. Taip pat noriu pabrėžti, kad pakeitimai turėtų būti pateikti iki 9 gruodžio, iki 5 valandos po pietų. Ir jeigu turėtumėt pakeitimo, aš melai, melai juos priimsiu. Dėkuoju. Deja, daugelis šešėlinių pranešėjų šiuo metu nedalyvauja posėdėje. Atsiprašau, Martinas, prašau. Mano kolega atsiprašo, kad jis negalėjo dalyvauti bet jis paliko savo pareiškimą, kad aš jį perskaityčiau. E, surašytas vokiečių kalba. Jisai sako, džiaugiuosi tuo, kad e, sustarimas tarp Europos Sąjungos ir Korejos Respublikos prisidėjo prie buvusio priekybos deficito tarp Europos Sąjungos ir Korejos. Bet reikėtų įspėti ir elgtis atsargiai dėl sunkumų įgyvendinant skirsnį dėl priekybos ir tvaraus vystimosi. 13.4 skyriuje Koreja įsipareigojo skatinti, e, gerinti, tobulinti savo teisės aktus ir įgyvendinti tarptautinės konvencijas, tai yra įgyvendinti e, asociacijų laisvę, įgyvendinti kolektyvinį dėrėjimąsi, vaikų darbo panaikinimą, panaikinti diskriminavimą e, darbo ir profesinių atžvilgių. Iki šiol pasiekta nemažai pažangos, džiaugiamės dėl asociacijų e, laisvės ir dėl galimybės kolektyviai dėrėtis. Per pastarosius porą metų darbuotojų areštai ir įkalinimas, kurie siekia kolektyvinių sustarimų kurie kovojo prieš, e, priešin, e, priešišką e, praktiką, tokiu atveju išaugo. Ir Korejos Respublika leido darbdaviams labai lengvai atsikratyti savo darbuotojų ir keisti darbo sudartis. Profsąjungų konfederacija netinkamai veikia ir didžioji dalis Korejos darbuotojų dirba nereglamentuojamomis darbo sąlygomis. Daug smurto yra prieš protestuotojus ir taip pat uždrausti ir paskelbti neteisėtais streikai. Korejos vyriausybė nepagerino darbo standartų, bet netgi žengė žingsnį atgal. Pilietinės visuomenės nariai, nariai e, stebėsenos forumas e, teikia mums informaciją apie tai. Europos komisija turėtų įsipareigoti spręsti šias klausimas. Reikėtų konsultuotis tarp vyriausybinių lygių su e, Korejos Respublika ir negalima net galvoti apie dėrybas dėl investicijų skyriaus, kol nebus aiškaus įgyvendinimo tarptautinės darbo organizacijos mm, nuostatų. Aš ir prieš keliu, kelias valandas girdėjau, kad kad prezidentė paskelbė apie savo ketinimą atsistatydinti. Ir tai, ko gero, bus susijęs su e, pozityviais pokyčiais, bus nauja galimybė sukurti naują administraciją ir galbūt su jie užmėgsti geresnius darbinius santykius. Well. Taip tikrai ir mūsų delegacija kėlė tokius klausimus. Tikrai rodėsi, kad ta, e, ta vyriausybė nelabai nori uh, laikytis, nenori žiūri į reikalavimų laikymąsi. Ponas Buchner, prašau. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Scheinfeld ir e, jo e, kolegoms už šį pirmąjį projektą. Šiame dokumento projekte yra ir vardinti svarbus makroekonominiai faktai, jais gal, galime remtis vykdydami savo darbą. Taip pat e, galime šį dokumentą e, keisti ir tobulinti. Aš tikiuosi, kad kolegos pritars minčiai, kad e, šis pirmasis pranešimas yra labai svarbus mūsų prane, mūsų parlamentui ir kitiems ateities pranešimams. Mums reikėtų atsargiai vertinti įgyvendinimo metodus. Reikia atsižvelgti į gerą ir į blogą patirtį, reikėtų siekti gerinimo. Taip pat e, susitarime yra tam tikrų naujų elementų, pavyzdžiui, stebėjimas, patarėjų grupė ir skyrius, kuris yra skirtas tvarumui. Aš dalyvavau šioje delegacijoje, šios delegacijos darbe. Ši delegacija lankėsi Pietų Korejoje gegužės mėnesį. Ir dėja, matau, kad e, vis dėlto informacija apie šį pranešimą, didžioji jos dalis, nėra, e, ją nebuvo atsižvelgta rengiant šį pranešimą. Darbuotojų teisės man kelia didžiulį susirūpinimą, kaip kad minėjo ir ponas Martinas. Reikia siekti uh, pažangos tam, kad būtų įgyvendinta Tarptautinės darbo organizacijos konvencija. Reikia šalinti makroekonominius skirtumus, tai pasakytina apie eksportą, ir e, tai yra įmanoma e, pasitelkiant e, prabangius vokiškus automobilius. Aš esu vokietis, tai negaliu teikti, kad tie automobiliai yra negražus, bet vis dėlto reikėtų kritiškai vertinti tokį reiškinį. Mes turėtume daug labiau struktūruoti savo darbą. Aš džiaugiuosi šio bendradarbiavimo ir jums už tai dėkoju. Dėkoju. Aš Twitter'yje parašiau, kad Vokietijos žalieji teigiamai vertina Vokietijos prabaigus automobilius. Na, aš juokauju. Nematau daugiau prašančių žodžio, taigi suteiksiu žodį komisijai. Filip de Ponte. Dėkoju, pirmininkė, labas rytas visiems. Dėkoju už šiuos teigiamus naudingus komentarus. Manau, kad pranešime yra parodyta, kad laisvos prekybos sustarimas yra sėkmingas ir e, tikrai sustarimas yra naudingas Europos Sąjungai. E, po dešimtmečio neigiamo komercinio balanso mes dabar matome pažangos, to turėtume džiaugtis. Taip pat mes e, vykdome visą apimančią ekspost <clears throat> vertinimo mm, e, sistemą e, ir remiamės E, savo komunikatu Trade for All, priekyba visiems. Pradėjome, ėmėmės šios veiksmų, šių veiksmų Liepos mėnesį ir kitų metų, 2017 metų rūpjūtį, turėtume jau paruošti paskutinį pranešimą. Kalbant apie įgyvendinimą, tos rytis, kuriuose reikėtų dar daugiau pastangų, yra S SPS, nes e, šioje srityje yra problemų susijusių su keuliena, jaudiena, taip pat ir IPR e, paslaugos, e, naujosios geografinės nuorodos, priekyba ir tvarusis vystimasi ir darbo teisų situacija Korejoje. Mes turime stebėti įgyvendinimą. Buvo sukurti 15 komitetų ir darbo grupių. Prekybos komitetas komisijos narės Mastrom lyg, lygių susitiks gruodžio 16 dieną Briuselėje. Tikslas yra sukurti kuo daugiau darbo grupių, suburti kuo daugiau tų darbo grupių posėdžių iš anksto tam, kad būtų galima aptarti kiekvienos skiriaus įgyvenimą prieš ministrų susitikimą. Taip pat mes vertiname ir tam tikras konkrečias prekybos sustarimo sritis, galvojame apie tai, kur reikėtų dar siekti daugiau privalumų mūsų eksportuotojams. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie Direct Transport Provision, e, kalbant apie drabužius, um, E, ir taip toliau. Ir koriečiai taip pat e, e, noriu dėmesio skirti investicijų klausimų laisvosios prekybos susitarime, nes investicijų klausimas anksčiau susitarimą nebuvo įtrauktas, bet E, Koreja yra sudariusi nemažai tų e, susitarimų su mūsų valstybėmis narėmis. Norėčiau atsižvelgti tam tikrus klausimus, kuriuos minėjote jūs visų pirma. Kalbant apie priekybą ir tvarų vystimąsi komisiją, stebi ir stebėjo darbo teisės, situa teisų situaciją Korejoje ir priekybos susitarime yra numastytas mechanizmas, kurio galima remtis, diskutuojant apie šios klausimus, apie darbo teisės ir komiteto e, susitikime e, skirto priekybai e, susitikime Seule buvo diskutuojama apie tai, kad reikėtų uh, ratifikuoti ir įgyvendinti visas e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Ir tuo metu Koreja įsipareigojo teikti informaciją apie konkrečius žingsnius, kurių planuoja ketina imtis prieš kitą susitikimą. To komiteto e, skirto priekybai ir e, tvariam vystimuisi. Taigi mes ir toliau uh, skirsime dėmesio šiam klausimui. Ir, kaip minėjau, priekybos komiteto susitikimas bus gruodžio 16 e, dieną. Jame dalyvaus taip pat ir komisijos narė Mastrom. Dėl mažų ir vidutinių įmonių mes norime skirti dėmesio taip pat ir joms, kad ir joms būtų naudingas šis susitarimas. Komisija teiks informaciją ir E, tam tikras priemonės, kaip pavyzdžiui, brošiūras svetainėje, taip pat bus galima prieiti nemokamai prie tam tikrų duomenų bazių internete, bus pateikiama informacija apie tarifus, patikimo įkurėjos rinką reikalavimus ir taip toliau. E, Taip pat mes turime tokį portalą, kuris yra skirtas mažų vidutinių įmonių internacionalizavimui, toms įmonėms, kurios nori verstis verslu toje šalyje. Ir taip pat eh, Enterprise Europe Network apjungia didelį tinklą įmonių, eh, kurios nori taip pat patekti į Korejos rinką. Taip pat mes eh, matome kad mūsų padid, eksportas padidėjo į Koreją, jis padidėjo 47 procentais. Ir mes matome, kad informatumo didinimas ir toliau turi būti vystomas per visus interesuotusius subjektus. Ir visos valstybės narės turėtų įsitraukti į šią veiklą, turi teikti informaciją per savo nacionalinius kanalus. Taip, į, į, pramonės atstovai įmonės galės analizuoti būtent, kaip galima būtų didinti eksportą į šią šalį. Dėkoju. Vis dėlto jūs minėjote tai, kad komisija skatina tvarumo įgyvendinimo, skyriaus įgyvendinimą, bet aš nes, ne, nenorėčiau tam pritarti, mūsų patirtis kitokia. Uh, Mes du kartus prašėme imtis veiksmų ir komisija nieko nesėmė, jokių veiksmų nesėmė. Taip pat akivaizdu, kad reikėtų Pietų Korejos e, e, susistatymę keisti e, trečios straipsnio pirmos dalies ketvirtą punktą. Koreja taip pat nesėmė veiksmų šioje srityje. Taigi, mano manimu, ko, komisija neskatina tvarumo skyrios e, įgyvendinimo pakankamai. Žinoma, dažnai minime, kad e, vyks koks nors posėdis, bet nebūtinai tas posėdis pasitarnaus. Taigi, dabar susitarimas yra laikinai e, taikomas, laikinai galioja penkerius metus. Ir aš manau, kad komisija turėtų dar aktyviau e, veikti šioje srityje. Tai pasakytina apie priekybą visiems strategiją ir taip toliau. Tiek norėjau pakomentuoti. Žodis pranešėjai, prašau. Po jo Dėkoju. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Parlamento kolegoms ir komisijos kolegoms. Šiandienos diskusijos mums parodė, kad svarbu ne tik vystyti diskusijas ir taikyti tokio pobūdžio sustarimus, bet svarbu ir stebėti jų gyvendinimą, nes tik stebėjimas mums leis patikrinti, ar yra teigiamų rezultatų ir taip pat ar atsiranda tam tikrų spragų, tam tikrų trūkumų. Yra tokių tikslų, kurių, tarkim, gali būti nebepasiekta. Žinoma, laisvosios prekybos susitarimo gyvendinimas yra susijęs, tarkim, su investicijomis ir mm, paslaugomis. Ir mes taip pat diskutuosime ir apie sustarimus investicijų srityje. Toks sustarimas yra veiksmingas, veiksmingesnis, jeigu yra įtraukiamas ir privatusis sektorius. Mes žinome, kad Mm, privatus sektorius laikosi tam tikrų griežtų kriterijų, jam yra taikomi tam tikri griežti kriterijai ir dar yra ir tam tikrų neekonominių, nefinansinių aspektų, į kuriuos yra atsižvelgiama viešajame sektoriuje. Ir ypač tai, tai pasakytina apie tokius atvejus, kuomet tie sustarimai apjungia jungia dvi visiškai skirtingas e, pasaulio dalis. Tarkim, anglosaksiškams pasaulis e, yra darbo pasaulis, e, įsigaliojusių darbo teisų pasaulis, o kitame pasaulio krašte, Korejoje, Azijoje arba Afrikoje situacija skiriasi. Taigi, Jūs ko gero suprasite, kad e, kokia yra mano nuomonė apie asociacijų teisę, apie darbo laiką ir taip toliau. Kyla tam tikros, e, tam tikri, atsiranda tam tikri kultūriniai barjerai, e, mentaliteto skirtumai, jie yra susiję su istoriniais klausimais, taigi neturėtume kalbėti tik apie finansinius ir mm, priekybos aspektus. Vis dėlto manau, kad šis susitarimas, šie susitarimai bus naudingi ateityje. Jų reikės ne tik mūsų tikslams siekti, bet ir taip pat mūsų vertybėms puoselėti. Taigi laukiu jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų esu nusiteikęs atvirai ir tikiuosi, kad jums padedant pranešimas dar labiau pagerės. Dėkuoju ponui Scheinfeld. Ir aš norėčiau priminti Jums, kad tai yra pirmasis susitarimo gyvendinimo vertinimo pranešimas. Ir be abejo, jis yra skirtas susitrimui su Pietų Koreja. Bet mes suprantame, kad šitoks susitrimų gyvendinimo formatas bus taikomas ir kai kalbėsime apie kitus preky, laisvos prekybos susitarimus. Taigi dabar mums tenka didelė atsakomybė, nes mes kūrėme vertinimo, šių susitrimų vertinimo procedūrą. Ir e, mūsų komitetas yra atsakingas ne tik už dėrybas dėl taptinių susitarimų, bet ir dėl jų gyven, už jų gyvendinimo vertinimą. Ir mes gal turėtume pasitarti su savo teisininkais tam, kad geriau suprastume, kaipgi mes galime vykdyti šių susitarimų vertinimą, e, įgyvendinimo vertinimą. Ir manau, kad tokie gyvenimo sustrimai yra labai, pranešimai yra labai svarbus. Taigi pakeitimus galima siūlyti iki gruodžio 9 dienos 17 valandos. Komitete, ko gero, balsuosime dėl šio dokumento sausio 24 dieną. Taigi mūsų laukia nemažai darbų, nemažai darbo. Ir dirbdami šį darbą nepamirškime, kad, kad iš esmės mes kūrėme laisvos prekybos susitarimų ve, gyvenimo vertinimo procedūrą. Na, aš dabar be abejo galėčiau dar penkias minutės pakalbėti, bet ko gero jūs labiau apsidžiaugsite, jei paskelbsiu pertrauką ir pasakysiu, kad balsuoti pradėsime 10 valandą. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Dann fangen wir mit den Abstimmungen an. Zunächst einmal. Gerbėjai kolegos, prašau visų susėsti, tam, kad galėtume pradėti balsuoti. Pirmiausia, pažiūrėkime, ar veikia visų balsavimo kortelės. Taigi, prašau, dabar toks yra bandomasis balsavimas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 Und die Probeabstimmung ist geschlossen. Dankeschön. Na kągi, viskas veikia gerai. Dėkuoju. Taigi dabar, dvyliktasis darbo atvarkės punktas. Tai yra Tam tikra ES bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos sustarimo taikymo tvarka. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta 16. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 17. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Atmesta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis, šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Devintasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar elektroniniu balsu balsuojame dėl viso teisėkrus teksto. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Aš neturėjau balsavimo kortelės, todėl ar aš galiu Jums pranešti, kad aš balsuoju už. The other way around, perhaps, huh? repeat this? Or? So, vote by hand. So two... Gerai, jūs balsavote prieš, ar ne? A, vienas bals, iš jūsų balsavo už, kitas balsavo prieš. So, 27 in favor. 27 už ir 2 prieš. Didelė balsų persvara. Šis dokumentas patvirtintas. Dėkoju. Und dann kommen wir zu Punkt 13. Ir toliau periname prie 13 darbo tvarkės punkto. Tai šis dokumentas yra pakankamai ilgas. Apie šį dokumentą tai yra kalbėjome ilgą laiką, bet balsuosime dabar tik vieną kartą elektroniniu būdu. Prašau balsuoti dėl siūlomos rekomendacijos projekto. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Kaip jūs balsuosite? Kolegos, kurie net, neturi balsavimo kortelių. Gerai. Gerai. 25 už, 3 prieš. Taigi didelė balsų persvara. Sveikinu Jūs. Die Abstimmungsrunde kurz und schmerzlos. Na kągi. Balsavimas įvyko sklandžiai, visai neskausmingai. Ir dabar perėsime prie stebėsinos grupių veiklos. Mes turime dvi stebėsinos grupės. Viena iš jų buvo skirta Azijai, o kita. Okay, Tyzos susitarimui. Ir e, viena iš tų grupių įtin e, kalbėjo apie Šri Lankai bendrų lengvatų sistemos e, mechanizmo taikymo. Ir darbo grupos posėdėje dalyvavo Šri Lankos ambasadorius, nematoniai pono Karimo, nei pono Felnerio. Po Tai reiškia, kad dėja jie negalės mums papasakoti apie tai, kas įvyko tame posėdėje. Toliau, lapkričio 17 dieną įvyko darbo grupės, kurioje buvo kalbama apie tyzų susitarimą posėdis. Dėrė, mes susitikome su pagrindiniu ES dėrybininku, buvo aptarta dėrybų eiga, buvo taip pat pakalbėti ir apie tai, ko galima tikėtis per kitą per kitą dėrybų ratą. Na, labai tikėtina, kad naujoji JAV e, valdžia nenorės tęsti dėrybų dėl šio susitarimo. Taigi šiuo metu dar nežinome iš tikrųjų, kas įvyks su šiomis dėrybomis. E, teks palaukti kitų metų pradžios, kai naujasis e, JAV prezidentas pradės eiti savo pareigas. Na kągi, toliau perėdame prie 15, 15 darbo atvarkės punktų. Tai yra laikinųjų autonominių priekybos priemonių Ukrainai nustatymas. Tos priemonės gali būti taikomos pagal asociacijos susitarimą. Susitarimas, kaip jums visiems yra žinoma, preliminariai taikomas nuo šių metų sausio pirmosios dienos. Su Ukraina mes pasirašėme išsamų ir visapusišką laisvosios priekybos susitarimą. Tas susitarimas, kaip jau minėjau, yra laikinai taikomas. Ir jūsų dėmesio pateiktas, pateiktame dokumente siūloma nustatyti papildomas priekybos lengvatas Ukrainai. Spalio mėnesį mes jau kalbėjome apie tai, kaip yra gyvendinamas šis e, susitarimas ir netgi sukūrėme e, šios įstrimo gyvenimui, gyvendinimui stebėti skirtą darbo grupę. Na, nu, o čia kalbėsime apie tai, kokios yra galimybės skirti papildomas autonominės prekybos lengvatas ir suteiksiu žodį pranešėjui tam, kad jis mums papasakotų apie tai, kas šiuo metu vyksta, kas yra siūloma ir po to taip pat komisija galės mums pateikti papildomos informacijos šią temą. Taigi, prašau, ponia Valėsa, prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė, kaip jūs ir minėjote. Šis išsamus ir visipusiškas laisvosios priekybos sustrimas laikinai taikomas nuo šių metų sausio pirmosios dienos. Dėl Rusijos darmo spaudimo mes atidėjame šiek tiek susitarimo įsiga, į visą, visą taikymą. Rugsėjo 29 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl galimybės skirti papildomas prekybos uh, lengvatas Ukrainai. E, jos būtų taikomos asimetriškai tam, kad paskatintume priekybą e, su Ukraina ir padėtume jai e, kurti veikiančią rinkos ekonomiką. Kalba eina apie nulinius didžiausio palankumo režimo tarifus, kurie būtų taikomi pirmojo ir antrojo priedo dalykams. Da, da, Ir taip pat siūloma panaikinti importo muitus trečio, trečiajam priedui. Pirmasis, antrasis priedai, juos įeina da, kviečiai, a, a, pomidorai, da, greipfrutų su, a, sultis ir kai kurios ket, kitos žemės ūkio, kita žemės ūkio produkcija. O į trečią priedą įeina trašos ir žemės ūkio da, įranga. Uh, varis ir aliuminis. Taip pat yra numatyta sustabdyti šių lengvatų taikymą, jei šių, to, šiuose prieduose nurodytų produktų įvežimas ES sukeltų didelių iškreipimų mūsų rinkoje. Komisija netliko poveikio vertinimo, šio pasiūlymo poveikio vertinimo. Vienintelis poveikio vertinimas buvo atliktas 2007 metais, kai vyko konsultacijos dėl uh, laisvosios prekybos susitarimo. Būtent dėl šios priežasties aš stengiausi e, į savo parengtą dokumentą įtraukti uh, kiek įmanoma daugiau įvairių nuomonių. Aš e, bendravau su įvairiais suinteresuotais subjektais. Mes žinome, kad Žemės ūkio komitetas, komitetas rengia nuomonę šio klausimu ir aš kalbėjausi su kolegomis ir stengiausi išgirsti jų nuomonę, nes kai kurie e, komisijos pateikti pasiūlymai gali svariai paveikti padėti kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, Nepamirškime, kad e, Ukraina išgyvena karinį konfliktą šiuo metu, ji prarado dalį savo teritorijos, bet to ji e, vykdo labai rimtas ekonominės reformas. Negalime to ignoruoti, ypač kai kalbame apie papildomas prekybos lengvatas. Turime atsižvelgti į platesnį kontekstą. Kovo mėnesį turėtų įvykti balsavimas komitete, o plenarime posėdėje bus balsuojama balandžio mėnesį. Be abejo, šis darbų grafikas dar gali pasikeisti dėl e, kai kurių kitų su šiuo dokumentu nebūtinai susijusių priežasčių, bet kol kas yra toks darbo tvarkaraštis. Davidas Martinas pavaduos šešėlinę panešėją, taip dėkoju, ponė pirmininkė. E, Taip, tai pavaduoju kolegę iš Švedijos, bet švediškai nekalbėsiu, nors jūs mane ir verčiate nuolat kalbėti kolego kalbomis. Na, bet nesigilinsiu dabar tai. Marytė sako, kad kai Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos e, susitarimas buvo dar tik kūriamas 2014 e, metais, e, kai vyko darybos, situacija buvo, Ukraina buvo kitokia, tuomet Ukraina dar nebuvo praradusi dalį savo teritorijos ir Donbase nebuvo prasidėjęs karas. Ir tai, kas įvyko po 2014 metų, da, da, Rusijos veiksmų da, situacija da, Ukrainoje tapo dar sudėtingesnė. Komisija siūlo suteikti prikivas lengvatas tam tikriems žemės ūkio produktams ir tai yra sveikintina, nes tai gali paskatinti ekonominę plėtrą. Uh, Ukrainoje. Tačiau uh, šios uh, lengvatos negali būti suvokiami kaip toks, kaip visiškai neribojamos, neribojama galimybė. Socialdemokratai mano, kad reikia reikalauti, kad būtų užtikrintos pagrindinės laisvės, žmogaus teisės, kad būtų laikomasi teisės viršinybės principų ir kad, būtų, kad vyktų demokratėjimo procesas, nes šie dalykai yra dalykai, dėl kurių negalime dėrėtis. Ir mes tikimės, kad pasiūlyme į mūsų į tai bus atsižvelgta. Be to mes norime pasakyti, kad Ukraina turėtų toliau vykdyti institucinės reformas ir kovoti su korupcija. Svarbiausia, mes norime užtikrinti, kad paprastas žmogus ir Ukrainos mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti šio susitarimo privalumais. Šis sustarimas negali tarnauti tik oligarchams, kitaip mes nepasieksime ekonominių, uh, nepasieksime tikslų užtikrinti, kad ekonomika plėtotųsi Ukrainoje. Todėl reikia stebėti, kaip yra gyvenimas šis sustarimas. Mes uh, Ketiname glūdžiai bendradarbiauti su pranešėju pono Valėse ir kitais kolegomis. EKR frakcijai niekas neatstovauja šiame posėdėje. Pono Van Valeno taip pat nematau. Helmut Scholz. Dėkoju. Aš sureaguosiu ir tai, ką sakė Davidas Martinas. Uh, Ir norėčiau priminti Jums, kad kai mes kalbėjome apie makroekonominės pagalbos suteikimą Ukrainai, o šis dalykas yra susijęs su šiuo pranešimu, tuomet mes kalbėjome apie tai, kad kad visa mūsų parama turi prisidėti prie socialinės ir ekonominės plėtros Ukrainoje. Tokią poziciją mūsų frakcija remia. Iš tikrųjų, šiandien situacija yra kitokia nei tuomet, kai visas šis procesas e, dėrybų dėl asociacijos susirimo procesas prasidėjo. Šiandien mes negalime patikrinti, ar mūsų teikiama makroekonominė parama yra naudojama mūsų apibrieštais tikslais. Tai reiškia, kad trūksta skaidrumo teikiant šią paramą. Ir būtent todėl labai sunku dabar yra taip pat lengvai pritarti pasiūlymui suteikti papildomas lengvatas. Nes nevyko ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas Ir mes žinome, kad keturių šalių užsienio reikalų ministrai šiuo metu aktyviai derasi dėl to, kaip galima būtų kuo greičiau įgyvendinti Minsko susitarimus, ne, nes būtent nuo to priklauso ir pagerėja situacija Ukrainoje. Ir kartu gauname žinių iš Ukrainos, kad uh, kad e, nėra užtikrintos teisės viršinybės principas, nėra apsaugotos visų piliečių laisvės ir teisės. Todėl aš manau, kad reikėtų kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad jį pateiktų mums išsame informaciją apie tai, kokia yra reali situacija Ukrainoje. Be to, mūsų komiteto delegacija lankėsi. Uh, Ukrainoje, kalbėjome su ombudsmenu ir girdėjome, kad Dar esame nemažai problemų, kurias reikia spręsti tiek šalies rytuose, tiek vakaruose. Taigi dar daug ką reikia padaryti tam, kad ekonominė situacija Ukrainoje pagerėtų. Dėkoju. Toliau Heidi Hautala. Sveika atvykus mūsų komitetą. Aš dar kol kas nesu komiteto narė, bet netrukus ją tapsiu. Aš stebėjau, kas vyksta su šiuo susitikimu, e, bet daugiausia iš Euronesto perspektyvos. Inta yra už šį klausimą atsakingas komitetas ir aš noriu pasakyti, kad aš esu įsitikinus, kad mūsų prekybos santykiai su Ukraina plėtojasi labai sėkmingai. Ukraina nukentėjo nuo Rusijos pritaikytų priemonių Ir tas priemonės buvo pritaikytos dėl to, kad Ukraina norėjo kurti vis glaudesnius santykius su Europa ir Ukraina šiandien jau periorientavo savo ūkį ir jo santykiai su ES šiandien yra kur kas glaudesni prekybos srityje. Aš manau, kad reikia pasakyti, kad šios papildomos lengvatos taip pat turėtų būti taikomos ir Krymui, ir Donbasui, nes, kaip žinia, ES nepripažįsta šių teritorijų okupacijos, kurią įvykdė Rusija. Ir aš manau, kad mes turime tą labai atidžiai stebėti. Be to, turime taip pat užtikrinti, kad uh, produktų sąrašas, kuris, kuriam bus taikomos šios lengvatos, ne tik būtų, nebūtų naudingas tik stambioms korporacijoms, bet kad ir buvo, jis būtų toks, kad padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms Ukrainoje. Ukrainoje, kur nedarbo lygis yra labai didelis. Ir manau, kad jeigu da, nebus imtasi pastangų įmažinti, tuomet tikrai tai taps tiksinčia bomba, beje, kaip ir mūsų šalise. Kaip ir Davidas Martinas ir pana Šolcas, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia taip pat numatyti aiškias sąlygas ir komisijos pasiūlymė atrodytų apie tai yra kalbame, nes yra paminėtas antrasis straipsnis. Ir taip pat yra numatytas trečiasis straipsnis, kuriame kalbama apie galimybę sustabdyti e, šių lengvato taikymą. Ir Manau, kad, kaip ir siūlė Davidas Martinas, socialistų vardu reikėtų daugiau dėmesio skirti kovai su korupcija. Pažangos esama, bet kartu matome, kad ne viskas vyksta sklandžiai ir kad naujoji kovos su korupcija, naujai kovos su korupcija agentūrai veikti yra sunku. Ir teisės reikalų ir tarptautinis prekybos komitete lankėsi praeitą savaitę Ukrainoje ir mes ir tuomet kalbėjome apie tai, kad reikia užtikrinti, kad generalinė prokuratūra veiktų visiškai nepriklausomai, kad ji galėtų nešališkai ištirti stambes korupcinės bylas. Ta pati galime pakartoti ir šiandien. Bet e, mes esame pasiruošę bendradarbiauti su pranešėju. Ir dar vienas dalykas, Kijeve veikia ES patariamoji misija, kurioje darbuojasi berots šimtas žmonių. Ir aš manau, kad mes turėtume ir su jais bendradarbiauti, ir su jais pasitarti. Actually. Labai gaila, kad nieko nėra iš ECR frakcijos, nes tai yra tikrai svarbus dosije. Jie visada mus kritikuoja, kad mes nedalyvavome, bet kai mes dalyvavome, tai jų nėra. Aš pasinaudosiu šią progą ir pasidžiaugsiu ponę, kuri tik pasisakė. Malonu ją matyti čia. Ir smagu bendradarbiauti tarp komitetų. Aš jau septynerius metus esu čia. Taip pat galbūt norėčiau irgi būti nuolatiniu komiteto nariu, jūsų komiteto nariu. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Iš esmės mes pritarėme prekybai ir netgi turime šūkį prekyba, ne pagalba. Bet mums kelia susirūpinę, kaip prekybos susitarimais yra naudojamasi kaip užsienio politikos priemonėmis. Tikrai nėra e, tarp mano rinkėjų pageidavimų kad e, vyktų toliau kariniai veiksmai Ukrainoje. Tikrai tam niekada nepritarsime. Bet yra nerima keliančių ženklų. Ir tai yra kur kas svarbiau, ne vien kalbėti apie pirkimą medaus iš ukrainiečių. Taip, aš mėgstu medų ir pritariu natūralaus medaus pirkimų iš Ukrainos. Bet dabar norėčiau atkreipti dėmesį į, į rimtesnius dalykus. Atkreipsiu dėmesį į keletą citatų pranešime. Čia sakoma, kad ES tvirtai įsitikinus ir remia e, glaudžią ir artimą partnerystę tarp ES ir Ukrainos. Ir ketvirtoji pastraipoje toliau sakoma, ši komisijos iniciatyva turėtų būti vertinama kaip apčiuopiamos paramos Ukrainai ženklas. Man susirūpinimą, mano frakcijai susirūpinimą kelia štai, ką, štai kas. Nekalbame čia vien apie priekybos barjerų panaikinimą. Nerima kelia tai, kad tos priemonės yra naudojamos kaip užsienio politikos priemonė. Ir nepagalvota apie pasiekmes, komisija nepagalvoja apie tai. Manau, kad reikėtų apie tai dar e, pamastyti ir grįžti prie šios temos. Kol kas tiek, ačiū. Dėkuoju. ENF vardu ponas Obamai, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, rinkos ekonomikos reikalavimai buvo paminėti. Mes turime labai rimtai tą požiūrį vertinti. bet daugybė dalykų buvo pareikalauta, paprašyta, kad jie vyktų, bet kol kas jie nėra įvykdyti. ES tarsi tuščia čekį išrašė Ukrainai, o vis dėlto yra svarbu, kad teisinės valstybės principai būtų gyvendinami kaip neginčytini. Skiria, skiriasi padėtis nuo to, ko mes, ko mes tikėjomės, pasitraukė tam tikri ministrai iš vyriausybės, e, daug svarbių asmenų pasitraukė. Taip, šis sustarimas yra labai atsargus, labai diplomatiškas, atsargiai suformuluotas, bet turime pasakyti, kad šiek tiek einame ratais, mindžikuojame vietoje ir nėra jokio judėjimo į priekį. Nežinau, ar, ar, ar matoma ta kryptis, kurios mes siekime, tai yra, kad būtų įtvirtinti teisinės valstybės principai. Turime daugiau kovoti Ukrainoje su korupcija, turime užtikrinti, kad žmonės nebūtų kalinami. Iš tiesų labai svarbu, kad teisinėje sistemoje primti sprendimai būtų taikomi visoms institucinėms ir vyriausybinėms struktūroms. Mes turime nustatyti aiškias sąlygas, tai tiesa, bet taip pat reikia ir stebėti, prižiūrėti, kad tų sąlygų yra laikomasi, kad nebūtų sugrįžta prie tos situacijos, kuri buvo anksčiau. Mes turime pareikalauti, pateikti reikalavimus ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi. Mano frakcija labai rimtai žiūri Jeigu nėra laikomasi sąlygų, jeigu nėra judama link teisinės valstybės principų gyvenimo, jeigu nėra tinkamos stebėsenos ir kontrolės proceso, kad Ukraina suprastų, kokia svarbi ta mūsų pozicija, visą tai svarbu įgyvendinti. Ponas Buchner, trumpa pastaba. Manau, kad iš diskusijų yra aišku, kad Ukrainoje yra tam, tik, tam tikrų draudimų dėl, dėl eksporto ES iš Ukrainos. Čia kalbame apie trašų sudėtimasias dalis. Nes iš tam tikrų sudėtinių dalių galima net sprokstamasias medžiagas gaminti. Bet čia daroma žala žemės ūkiui dėl šio eksporto draudimo. Galima matyti gana reguliariai tokiu atveju, kai iš Rusijos atvažiuoja traukinai, traukiniai su ginklais ir amunicija. Ir manau, kad nėra gerai, kad mes tarsi baudžiame žemės ūkio sektorių Ukrainoje. Dėkuoju. Dabar e, kreipiausi ponas Similės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju iš komentarus. Šiek tiek norėčiau apie kontekstą papasakoti, pateikti informaciją susijusią su komisijos pasiūlymu. Komisijos pasiūlymas buvo parengtas atsižvelgiant visų pirma į glaudžius santykius nustatytus su Ukraina per asociacijos susitarimą ir taip pat per išsame ir visapusišką laisvos priekybos susitarimą. Bet turime atsižvelgti į dabartinę labai sunkę padėtį Ukrainoje. Visų pirma, dėl įvairių ribojančių priemonių ir sankcijų, kurių ėmėsi Rusija Ukrainos atžvilgių, kai kurie iš jūsų tai jau minėjote. Ir šiame kontekste mes taip pat turime atsižvelgti tai, kad Rusija buvo vienas iš svarbiausių partnerių E, eksporto partnerių. Iš Ukrainos labai daug buvo eksportuojama į Rusiją, o dabar to nebeliko. Taip pat pasiūlyme mes atsižvelgėme į pastangas, kurių ėmėsi Ukrainos vadovybė, įvedant nemažai reformų. Žinoma, išlieka didžiuliai iššūkiai, dar daug dalykų reikia įgyvendinti Ukrainoje, bet Ukraina jau gyvendino nemažai priemonių, įskaitant ir kovoje su korupcija. Praėjusią savaitę vyko ES ir Ukrainos viršūnių susitikimas, buvo galima vertinti tas pastangas, kurias įdėjo Ukrainos vadovybė. Štai tokias aplinkybės mes kaip komisija įvertinome, rengdami pasiūlymą dėl autonomiškų priekybos priemonių. Ir kaip vienas iš narių pacitavo, tas, tai turėtų būti vertinima kaip, <clears throat> kaip uh, apčiuopiamos paramos Ukrainai priemonė. Toks yra kontekstas. Rengdami savo pasiūlymą mes labai atsargiai viską įvertinome ir atrinkome produktus, kuriuoms yra taikomas tas pasiūlymas, siekiant, kuo, ga, kuo galima labiau siekti pusiausviros. Pasiūlyme yra du aspektai. Pirmasis, kad jis yra susijęs su nemažai žemės ūkio produktų ir taip pat apima ir pramoninis produktus. Dėl pramoninės pusės TCFTA jau liberalizavo pramoninius produktus ir tik ne, maža jų dalis jiems taikomas perinamasis laikotarpis. Savo pasiūlyme mes kalbame apie tuos perinimo laikotarpio produktus ir siūlome sutrumpinti perinamo laikotarpio trukmę. Kartais visiškai panaikinti tą e, perinamą laikotarpio, kartais jį gerokai sutrumpinti. Tai, tai tiek dėl pramonės produkto, dėl žemės ūkio produktų, priekybos Ukraina yra labai liberalizuota per laisvos priekybos susitarimą, bet 40 šešiems e, produktams yra taikomos tarifinės kvotos. Atrinkome aštuonis produktus iš jų ir jiems siūlome padidinti kiekius, kuriuos Ukraina galėtų eksportuoti ES nemokėdama muitų mokesčio. Iš tų aštuonių produktų, kuriuos mes atrikome, Ukraina daugelį jau eks, eksportuoja nemažus kiekius tų produktų Europos Sąjunga. O mes dar padidinome tos kiekius savo pasiūlymu. Ir mūsų pasiūlymas suteiks teisinį tikrumą Ukrainos eksportui, eksporto sektoriui Taip pat nereikės mokėti muitų už tuos papildomus produktus. Bet tie produktai jau nemažam, nemažumas turi eksploatuojami ES rinką ir tai taip pat reikia atsižvelgti. Atrinkdami tuos aštuonis žemės ūkio produktus iš 46 mes stengiamės išvengti ir neįtraukti kokiu nors e, jautrių, opių produktų. Kasdienio naudojimo produktai, mėsos produktai, paukštiena neįeina. Taigi visi tie vadinamieji jautrus produktai nėra įtraukti. Jiems yra taikomos Rusijos sankcijos. Ir dėl to tie produktai taip pat nėra įtraukti. Kaip matote, mes daug pastangų įdėjome, kad labai uh, atidžiai rūpestingai suformuluotume savo pasiūlymą. Yra numatyta ir apsaugos uh, uh, nuostata ir tam tikras straipsnis, kur kalbama apie sąlygas, kurias turi tenkinti Ukraina. Tos sąlygos yra susijusios su to, kad reikia laikytis priekybos politikos taisyklių, pavyzdžiui, kilmės taisyklių. Taip pat jos turi atitikti ir bendresnės nuostatas, kurios yra susijusios su e, žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis teisėmis. Paskutinis dalykas yra laikinoji priemonė, kurią siūlome. Siūlome ją taikyti tik trejų metų laikotarpiui. Tai nėra nuolatinis mechanizmas. Ir kadangi jis galios tik trejus metus, mums šis elementas taip pat leidžia greitai priimti šią priemonę. Mes turime užtikrinti, kad Ukraina kiek galima greičiau galėtų pasinaudoti šiuo susitarimu. Dėl to mes e, raginame ir Europos parlamentą, ir tarybą, kiek galima greičiau patvirtinti šį pasiūlymą, pritarti jam. Žinoma, pirmininkė, jeigu būtų klausimų, kurį komiteto nariai norėtų iškelti ar išsameu aptarti dėl atskirų produktų, kurie buvo įtraukti į pasiūlymą, kol kas kokių šių pastabų mes negavome, bet esame pasirengę teikti informaciją, jeigu iškiltų klausimų arba komiteto posėdėje, arba dvišalių susitikimų metu. Ačiū. Turiu dėl vištienos e, klausimą. Ar, ar vištiena patenka į pasiūlymą ar ne? Dėkuoju, ponas Salėza. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju visiems už tai, kad dalyvaujate šiandienos diskusijose. Norėčiau apibendrinti diskusijas. Visi laikomės tų pačių pagrindinių principų. Tomis pačiomis idėjomis remiamės savo darbe. Demokratinė įstatymų viršenybė, demokratinių teisų laikymasis, testinės institucinės reformos, kova su korupcija. Pona Šulcas minėjo skaidrumo trūkumą, turime ir šį klausimą nagrinėti. Bet esmė yra tokia. Šis autonominės priekybos priemonės neturėtų būti kaip tuščias čekis išrašytas Ukrainai. Mes turime remtis savo principais. Turime taikyti bendras taisyklės, kurios taikomos ES. Ir čia nereikės pernelik skubėti. Aš suprantu, kad tos priemonės turėtų būti taikomos kiek galima greičiau, bet jeigu kažką darysite skubotai, tai rezultatas nebus geras. Turime viską tinkamai išanalizuoti. Du kolegos minėjo keletą dalykų svarbių, pavyzdžiui, kokio tipo įmonės turėtų būti įtrauktos į šį susitarimą. Ar kalbėti apie Ukrainos centro, ar rytinės Ukrainos dalies įmonės, ar Krymo įmonės? Manau, kad ne, nereikalingas toks geografinis padalymas. Svarbiausia būtų įvertinti, ar šios nuostatos padės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nesvarbu, kurios būtų įsikūrusios, kurio geografinėje Ukrainos dalyje. Tai yra svarbus dalykas, galėsime tai vėliau aptarti mūsų darbe. Galiausiai manau, kad visi norime to paties, norime užtikrinti, kad mūsų pagalba, ES pagalba, kvotų mažinimas, tarifų reguliavimas, kad tai nebus išvaistyta per niek, kad oligarkai tuo nepasinaudos, kad nebus e, kažkokie netinkami žingsniai Ukrainoje padaryti. Turime užtikrinti, kad mūsų principai, mūsų supratimas šio laikinės visuomenės, šio laikinės valstybės veikimo principai, kad jiems bus remiamas, jie, jie bus taikomi tie principai ir Ukrainoje. Tai yra priekybos priemonės, nereikia, kad jomis būtų naudojamasi kaip užsienio politikos priemonėmis, bet norime ar to ar nenorime, priekyba visuomet tam tikrą prasme yra užsienio priekybos priemonė, mes negalime to išvengti. Tiesiog tai yra faktas. Dėkuoju už Jūsų pagalbą. Laukiu ir kad laiku būtų galima viską užbaigti. Dėkuoju, dar pana Šulcas paprašė žodžio. Mes svarstome tuos pačius klausimus, aspektus, problemas, pradėjome tai prieš dviejus metus, prieš metus, vis dar apie tai kalbame. Ir jūs sakote, kad egzistuoja tam tikros oligarkų struktūros e, šalyje, Mes neturime taip pat sąlygų kelti atskiriems Ukrainos regionams, bet jeigu pažiūrėtumėte į mažų ir vidutinių įmonių pajėgumus, ar jos tikrai turi šansų per mūsų makrofinansinę pagalbą, ar per kitas pagalb, pagalbos rušys, kurios yra matytos, ar tos įmonės turi galimybę tapti nepriklausomos nuo tų oligarchinių struktūrų. Gal ir komisija čia galėtų prisidėti. Kiek mūsų pagalba prisideda prie šio vystimosi proceso? ekonominio sektoriaus vystimus Ukrainoje. Mes turėtume daugiau tai aptarti, padiskutuoti ir parengti galbūt pranešimą ir šiuo klausimu. Norėtėm daugiau ir informacijos. Čia aš minėjau ir ombudsmeną, kuris nagrinėja konkrečią įmonių padėtį Ukrainoje tiek užsienio įmonių, tiek pačių Ukrainos įmonių padėti Ukrainoje. Oligarchinės struktūros šalyje taip pat turėtų būti analizuojamos, taip pat santykiai su Rusijos federacija. Čia yra daug sudėtingų, kompleksiškų klausimų, ekonominių klausimų. Visa tai turėtų būti skaidru, kad visi suprastų tai, ką mes svarstome. Ukrainos ekonomikos sektorius, jo darbdaviai taip pat turi turėti galimybę išgyventi, dirbti. Situacija yra labai sudėtinga, ypač centrinėje ir rytinėse Ukrainos dalise. Dėkoju labai trumpai, kadangi komisijos atstovai dalyvauja posėdėje ir mes kalbame, aptarinėjame šias problemas. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie medieną, perdirbtą medieną, norėčiau sužinoti, ar apie tai, apie medieną būtų kokios nors naujausios informacijos. Taip pat mane domina ir popierio sektorius. Ar komisija turi kokios nors naujos informacijos apie jį? Nes Tikrai reikėtų gerinti e, verslo situaciją e, Ukrainoje ir e, tikrai reikėtų nepamiršti, kad yra tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko iniciatyvų tam tikros sąlygos yra keliamos Ukrainai, taigi tikrai toje šalyje reikėtų dar daug nuveikti, bet reikėtų taip pat ir suvokti, kad yra daug jėgų toje šalyje, kurios galėtų prisidėti prie situacijos gerinimo. Tikrai reikėtų bendradarbiauti su komisija, taip pat ir aptarinėjant finansavimo klausimus. Komisija, taip dėkoju. Mes visi turėtume suprasti, kad e, susitarimas su Ukraina e, yra priemonė, kurį reikėtų naudotis vystant, vykdant reformas. Ir tos svarbios e, reformos yra vykdomos svarbiose sritise, pavyzdžiui, SPS, kalbant apie žemės ūkio eksportą, viešuosius pirkimus priekybą ir taip toliau. Taigi yra nemažai priemonių ir strategijų, kurios yra vystamos, kurios yra naudojamos, remiant bendradarbiant su Ukraina. Ir tarkim, viešųjų pirkimų srityje buvo pasiekta daug pažangos, taip pat mes ir dirbame su SPS ir rengiame strategiją. Pažangos tikrai jau yra, taigi įvairių reformų jau buvo imtasi. Mes taip pat e, teikiame pagalbą, nes jeigu ši šalis turi prisitaikyti prie ES standartus per įvairias reformas, šie standartai skiriasi nuo jų esamų, naudojamų taisyklių, taigi jiems reikia ir e, žinių, jie turi keisti ir investicijų sistemą tam, kad būtų galima prisitaikyti prie mūsų griežtesnių standartų. Štai dėl ko mes turim, pasitelkime pagalbos priemonės. Kai kurie nariai kalbėjo apie e, mažas ir vidutinės įmonės. Mes jau turime vieną priemonę, kurią skyrėme būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms, jie jau veikia. Ir būtent Ehm, ehm, ji veikia ir, e, tarkim, per Tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros banką. Kaip galime susijęti e, paramą su prieigos prie rinkos mechanizmu? Pateiksiu pavyzdį, medaus pavyzdį. Medus yra toks produktas, kurio gamyba nėra sukoncentruota į vienoje vietoje Ukrainoje. Tai yra labiau mažos įmonės, maži ūkininkai, kurie šiuo metu neturi galimybės eksportuoti, bet per šią priemonę ir per pagalbą, pa, per pagalbą e, mes galime padėti patekti į rinką. Tai yra tikrai sveikintina. Tai yra specifinis konkretus pavyzdys, jų yra daugiau. Uh, bet norėjau paminėti tik šį šį kartą. Buvo iškeltas klausimas dėl apribojimų, kurie šiuo metu yra taikomi neapdirtai medienai, jos eksportui Ukrainoje. Tai yra svarbus klausimas. Rada patvirtino e, šį draudimą prieš metus Ir nuo tada mes kėlėme šį klausimą visais lygmenimis. Ir viena iš e, sąlygų keliamų pagalbos teikimų buvo būtent atsižvelgti į šį klausimą. Matėme, kad pažangos buvo pasiekta ir darbas ir toliau tęsiamas. Radoje yra ruošiamasi pateikti teisės aktų pasiūlymą, pagal kurį bus panaikintas šis medienos eksporto draudimas. Apie tai buvo diskutuojama ir praėjusio savaitės viršūnio susitikimo kontekste. Ir mes pabrėžėme ukrainiečiams, kad šis, ši priemonė visiškai netitinka mūsų susitarimo sąlygų, ir matome, kad pažangos jau yra. Mes tikimės, kad e, toks teisės aktas, apie kurį mes diskutavome, galės būti patvirtas gana greitai ir išspręs šią problemą. Dėkoju. Taigi, pranešimo projektas bus pristatytas e, sausio 23-24 dienomis ir toliau šį klausimą aptarinėsime išsamei. Taigi, mėly kolegos, mes turime pereiti į kitą patalpą, jam 4Q1. Tai yra ketvirtas pastatas, jam pas, ketvirtas aukštas jam pastate. 11 val. prasidės jungtinis komitetas kartu, jungtinis posėdis kartu su žimtumo ir socialinių reikalų komitetu. Ir 12.30 šiame, e, šioje patalpoje mes diskutuosime apie Kanados ir ES susitarimą. Ir trečią valandą vėlgi bus pratestas e, įprastinis mūsų posėdis šioje salėje. 12.30 yra atviras posėdis ar tik nariams. Tai nėra uždaras posėdis, bet norėtume diskusijų tarp narių. Aišku, neužkirsiu kelią jame dalyvauti niekam.